Good evening. We'll start this meeting. Labą dieną, pradėsime posėdį. Iš karto norėčiau pasakyti, kad mūsų pakomentečio pirmininkas ponas Danžanas negalėjo šiandien dalyvauti posėdėje, jis atsiprašo už tai. Kalbant apie kalbinį profilį, pasakysiu, kad nebus Danų suomių, švedų, latvių, slovenų, maltiečių, bulgarų, čekų, slovakių ir estų kalbų. Priminsiu, kad tik pilnateisių narių mm, gimtosios kalbos e, turi prioritetą, rytoj įtempta darbų tvarkė, taigi pradėsime lygiai 9 ryte, kadangi klausimų nėra, tai darbų tvarkė laikysiu patvirtinta. Ankstesnių posėdžių protokolai išdalinti, jeigu iki posėdžio pabaigos nebus pastabų, laikysime šios protokolus patvirtintais. Norėčiau šiltai pasveikinti ES karinio štabo generalinį direktorių generolą leitenantą Deivindą Lykį. Jis per ankstesnę kadencinę nuolat atlikdavo į mūsų pakomitetį bei suteikdavo vertingą informaciją apie vidaus reikalus, taip pat apie karinės operacijas, kurias vykdoja e pajėgos Čede ir Afrikoje. Anksčiau ponas Lykis buvo artėję operacijos generolas Bosnijoje, be kitų svarbių posto po trijų metų jis savo pareigas perduos gener, generolo leitenanto iš Niderlandų. Kaip žinote, generalinis štabas yra vienintelis, vienintelė nuolatinė E, karinė struktūra, kuri teigia ypatingą informaciją aukščiausiai specialiajam atsiprašau įgaliotiniui, taip pat e, jie susijusi su įvairiausiais kariniais bei civiliniais dalykais. Taip pat reiktų pažymėti, kad planuojamos e, ir įgyvendimos dvi es misijos Čedė, Centrinėje Afrikoje. Labai karingomis sąlygomis. Taip pat kita misija yra Edeno įlankoje prie Somalio pakrantės, operacija Atena. Ir 10 metais buvo tobulinimas karinių grupių e, apibrėžimas ir tikrai bus įdomu Mm, pasidalinti su generolu leitenantu, su jo trijų metų patirtimi darbo generalinėme štabe, taip pat kalbėsime apie tai, kaip generalinis štabas mm, bendradarbiauja su išorės veiksmų tarnyba ir koks yra jo ryšis su, su bendraja saugumo ir gynybos saugumo politika. Taip pat reiktų uh, atsižvelgti į Lisabono sutarties naujienas, solidarumo nuostatas ir kitas naujoves. Taip pat norėtumėme išgirsti kai ką apie karinius pajėgumus, kurių reikia ES ateities operacijoms, taip pat karinės grupės, kurios galėtų būti naudojamas lankščiau. Taigi, ponė generolė, leitenantė, žodis jums. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė, labai malonu grįžti čia pas jūs. Jūs ką tik minėjote, jog tai greičiausia bus mano atsisveikinimo vizitas, kadangi mano kadencija baigėsi gegužės pabaigoje, bet priminsiu, kad uh, aš galiu atsistatydinti kaip uh, karininkas ir sugrįžti į kitas pareigas ir atsisėsti kitoje stalo pusėje. Šiaip ar taip džiaugiuosi, kad esu taip išiltai sutiktas, aptarsiu visus jūsų minėtus klausimus, manau, savo pastabas sudėliosiu į kelias dalis ir kalbėsiu neilgiau nei 20-30 minučių, kad liktų daug laiko klausimams. Taigi kalbėsiu apie įvairias operacijas, nes man kaip karininkui tarnaujančiam štabe, dirb, atstovaujančiam ES, maniau, kad reikia užtikrinti operacinius pajėgumus bei užtikrinti, kad ES operacijos būtų vykdomos e, savo karinėje tarnyboje. E, mano aukščiausias principas buvo toks operacijoms visada pirmenybė Taigi, pirmiau aptarsiu operacijas, o po to paliesiu visus jūsų žanginėme žodyje minėtus klausimus. Jeigu leisite, pradėsiu nuo operacijos Atalanta. Taigi, keletas išanginių pastabų apie šią operaciją. Pirmiausia, tai pirmoji ES karinė e, jūrinė operacija. Antrasis faktas, gal jums bus netikėtas, tai kad ji vis, visiškai yra pilietinė karinė, civilinė karinė operacija, kai kas dar to iki galo nesuvokė. Trečia, ši operacija duoda milžinišką naudą bei e, stipriai padeda tarptautiniai bendruomeniai, užtikrinant jūrų kelių saugumą. Jie yra gyvybingi mūsų prekybai bei ekonomikai. Principinis misijos uždavinys keliamas es kariniam laivynui, tai lydėti maisto pagalbą gabenančius laivus bei Afrikos Sąjungos Anison uh, operacijos Anison uh, laivus, tai jau operacija vykdoma mm, Somalija. Taigi keletas duomenų, skaičių, 100 procentų sėkminga operacija ir jos tikslas taip pat sėkmingai įgyvendinamas. 64 pasaulio maisto programos e, laivų eskortuota, 32 Amazon laivų eskortuota, be jokių incidentų. E, prisiminsiu, kad šie vandenys yra patys pavojingiausi pasaulyje, daugiau nei 300 tūkstančių tonų maisto buvo pristatyta, daugiau nei 6,5 milijono somaliečių kasdien galėjo pavalgyti. Tai tikrai yra vertingas indėlis, kurį įnešė mm, ES karinis jūrų laivynas. Dar pasakysiu, kad 20 tūkstančių laivų, kurie kerta Edeno įlanką, Adeno įlanką, atsiprašau, kas metus. Nuo praėjusiu metu Liepos, taigi jau praėjo beveik metai, vos du sėkmingi išpoliai buvo įvykdyti Adeno įlankoje ir, aišku, Dėl to gali džiaugtis ne tik es karinis laivynas, bet ir kitų šalių esantis karo laivais. Dar papildomi 10 tūkstančių laivų kerta mm, Indijos okeaną e, kitose vietose, ten taip pat mūsų operacija vykdoma. Visame šiame regione vos vienas laivas buvo arba jo įgula buvo piratų paimta įkaitė ir tas įvykis buvo praneštas karinės jūrų operacijos saugumo tinklalapyje. Ten yra registruojami laivai, teikiama informacija apie siūlomą apsaugą. Apsauga, kurią siūlo ne tik S kariniai junginiai, bet NATO koalicijos, rusų, indų, kitų valstybių karinis jūrų laivynas. Tai neįtikėtinais bendradarbiavimas, o labiausia stebina tai, kad vos vienas registruotas laivas buvo pagrobtas, visi kiti laivai, kurie buvo užpilti ir net tas laivas, kuris buvo mm, paskelbtas pagrobtų, net jis ir visi kiti laivai neplaukė, ar atsipšau, nesivadovavo mm, geriausią kovos su piratavimu praktiką. Iš e, informacija mm, pateikta mano minėtame tinklalapyje. Ji buvo sukurta atsižvelgiant į visas pasaulinės jūrų organizacijas, pačią tarptautinį jūrų organizaciją, draudimo kompanijas bei kitokią paramą. Pabrėžčiau, kad jeigu visi laivai vadovautosi geriausia laivybinė praktika bei būtų registruoti šiame tinklalapyje, sakyčiau, piratų sėkmės rodikliai būtų dar žemesni. Antras svarbus aspektas, kurį norėčiau paminėti, neįtikėtinas bendradarbiavimo bei koordinavimo lygis, taip pat sugebėjimas derinti veiksmus e, tarp skirtingų pajėgų Indijos vandenyne. Manyčiau, to priežastis e, yra daugiašališkumas ir tai puikus daugiašališkumo pavyzdys. Labai dažnai diskutuojama, ar karinės jūro operacijos prieš piratus turėtų būti įgyvendinamos vienos organizacijos, pavyzdžiui, norinčiųjų šalių koalicijos, ar gal tik NATO, o gal tik Europos Sąjungos. Paaiškėjo, jog visos trys organizacijos veikdamos kartu paspartino bei įgalino kitus karinius jūrų laivynus su savo kariniais laivais prisidėti prie sėkmės. Aišku, viską koordin, koordinavo ES, NATO bei e, koalicija. Jeigu, tarkime, tik e, Europos e, Sąjunga sąjungos pastangos būtų išskirtos, tai pažymėčiau, kad ES pakvietė Indiją ir Japoniją prisidėti prie operacijos. E, ta padarė karinis jūrų laivynas. Tik po šio kvietimo šios šalis prisijungė prie tarptautinės bendruomenės pajėgų. Ir ta operacija vadinasi Shade būtent keitimasis informacija, jos tikslas yra, tai neoficiali operacija, ją koordinuoja karinė jūrų laivyno koalicija S NATO, dabar prisijungia ir Kinija, kuri e, tam tikrą laiką pirmininkaus e, šiai operacijai, vadovau šiai operacijai, tai yra puikus daugia šalės operacijos, kuri realiai vyksta pavyzdys. Kitas aspektas, apie kurį jau užsiminiau, tai visapusiškas Atalantos misijos pobūdis. Kai kas mano, kad tai tik karinė jūrų laivyno operacija. Aišku, ten dalyvauja ir karinis oro laivynas, o lėktuvai pagerina situaciją, kadangi gali apžvelgti didesnę teritoriją vienu metu, tačiau tas įvairiapusiškas pobūdis operacijos yra labai svarbus. Nordfunde yra operacijos štabas, taigi ten atvykę pamatysite daug eilių su kompiuteriais, daug karinė jūrų laivino apsirengusių žmonių, taip pat ir sausumos pajėgų, bei oro pajėgų pareigūnai, bet yra žmonių su kostiumais, na gal ne visuomet su kostiumais, bet su civilinė apranga, taigi su civilinė uniforma. Aš pakomentavau mane lydintiems asmenėms, kad e, jeigu jūs štabe randate daug civilių, tai dažniausia būna uh, teisės patarėjai bei politiniai patarėjai ir mane nustebino jų gausa šioje vadavietėje, tačiau mane pataisė, jog tai tikrai nėra politiniai ar teisiniai patarėjai, vienintystės žvejybos pramonės atstovai, jie yra įtraukti į operacijos vykdymą, dirba operacijos centre Nordfunde. Tai yra puikus e, karinio jūrų, oro bei žvejybos bei laivybos pramonės bendradarbiavimų pavyzdys. Labai trumpai apie valstybės narės, kurios dalyvauja operacijoje. Norėčiau išskirti Prancūziją, kadangi nedažnai išgirsite e, Britą giriantį Prancūziją, bet Prancūzija uh, 14 laivų nusintė, mažiausiai 14 laivų nusintė į operaciją, tai didžiausias indėlis į operaciją. Tačiau ypatingą pagirą norėčiau išsakyti toms šalims, kurios kaip Vokietijai, Luksemburgas, Ispanija nusintė specialius mm, patruliuojančius lėktuvus, kadangi būtent jie įgalina apžvelgti milžinišką erdvę virš vandenynų. Dar keletas žodžių apie Atalantą. Pirmiausia, sulaikyti piratai. Keletas skaičių, kas buvo padaryta po to, kai pasibaigė uh, lietaus sezonas, musonų sezonas ir aišku prieš e, dvi ar tris savaitės jis baigėsi, salginai sakant, taigi per tas keletą savaičių e, buvo išblaškyta daug piratų junginių, keletas skaičių, tą ir tą padarė tik ES karinis jų laivynas, ne, o ne kitų šalių. Taigi piratams pavyko pagrobti tris laivus, tačiau tuo pat metu trys buvo paleisti. Na, tai galima sakyti, kad buvo išlaikyta pusiausvyrą su laivybos pramonė, tačiau 11 piratų grupuočių buvo išblaškyta. Dažniausiai jie veikdavo iš Somalio, penki motininiai laivai bei šeši smulkus laivai e, buvo paskandinti, 67 piratai buvo sulaikyti, iš jų 11 bus perduoti Seišelių saloms. Seišeliai e, nori e, įgyvendinti teisminį persikimą pagal nesenai sudarytą ES ir Seišelių sutarimą dėl piratų teisinio persikėjimo. Kiti sulaikyti piratai iš jų 56 bus arba e, jau yra paleisti vien dėl to, kad trūksta pakankamai svarių įrodymų nusiųsti juos į teismą ir nuteisti. Manyčiau, kad skaičiai yra neblogi. Taip pat turime perdavimo susitarimo su Kenija, kad šiai šaliai būtų perduoti įtariami piratavimo asmenis. 75 piratai Kenijai buvo perduoti, iš jų 8 praėjusią savaitę buvo nuteisti, dar 9 teismų procesai šiuo metu vyksta. Taigi, at, operacija Atalanta apibendrinsiu įvertidamas jos efektyvumą. Vis dar yra piratų užpuolamų prekybinių laivų pakritikuočiau, kad iš šių laivų kapitonai neįsima visų reikalingų mm, prevencinių priemonių. Tačiau iš kitos pusės mes, kurie turime karinius bei oro, karinius, e, karinius oro bei jūrų pajėgumus, negalime apimti visų, visos saugomos erdvės. O piratų išpolių skaičius 8-9 bei šiais metais nuolat mažėja ir vos viena iš keturių piratų atakų gali pasigirti sėkme. Taigi mes išblaškome piratus, piratų grupuotės milžinišku greičiu. Taigi aš jums pateikiu tik S karinio jūrų laivyno pasiekimų statistiką. Čia e, S karinis jūrų laivynas pirmauja. Aišku, jeigu mes palyginsime E, ką nuveikė NATO, Rusija, Japonija, karinė jūrų koalicija ir visi kiti. Tai paž pažymėsiu, kad neblogi rezultatai, tačiau mes nekonkuruojame tarpusavėje. Skirtingi kariniai junginiai tarpusavėje puikiai koordinuoja laivus ir vien dėl tam tikros, tikro sėkmės e, trūkumo mes nesugebame susiemti visų piratų, nes ne visuomet pavyksta rasti adatą šieno kupetoje. Taigi perėsiu prie operacijos Alfėja, tai Bosnijoje vykstanti stabila, stabilizavimo operacija. Operacija vyksta pagal pateiktus įgyvendinimo įgaliojimus. Šią misiją aš įvardinčiau kaip labai sėkmingą. Konfrontacijos ar konflikto pavojus tarp etninių grupių yra nepaprastai mažas. Be abejo, tą nulėmė ir nenoras konfliktuoti, kadangi mm, vystosi politiniai, ekonominiai, socialiniai reikalai teigiama linkme, prie to grįšiu kiek vėliau. Be abejo, tą užtikrinti padėjo tarptautinės bendruomenės nuolatinis dalyvavimas bei karinių junginių dislokavimas mm, Bosnijoje ir Hercegovinoje. Ten esančias mūsų pajėgas labai vertina ponas Insko, specialusis atstovas Bosnijoje ir Hercegovinoje, taigi mūsų pajėgos ten padeda nuraminti aistras šiuo labai karingu bei neramiu priešrinkiminiu laikotarpiu šioje šalyje. Kaip žinote, valstybės narės vykdomąjį mandatą išsaugos dar dešimtaisiais metais, bent kol nepasibaigs rinkimai. Taip pat gali būti, jog operacija bus teisiama ir vėliau bus atlikta speciali peržiūra. Ar to reikia? Toliau komisija sutiko sustiprinti ar papildyti karinę operaciją mokymo operaciją. Tai bus papildomas, e, papildoma operacija. E, Saravėje vis dar yra NATO gynybinio štabo pareigūnai su jų pagalba bus stengiamasi apmokyti žemiausias Bosnijos armijos grandis, e, taktikos, specialių karinių įgūdžių, e, mokymai pagristi mokymo poreikiai, specialus tyrimas buvo atliktas, tą padarė tiek mūsų žmonės, tiek Bosnijos e, gynybos ministerija, Bosnijos armiją. Šis bendradarbiavimas pasirodė labai sėkmingas. Kaip greičiausiai žinote, ne visos valstybės narės sutinka išsaugoti dabartinį karių lygį po to, kai baigsis rinkimai. Tačiau aš manyčiau, kad tai yra daugiau politinis, o ne karinis reikalas ir apie tai daugiau nekalbėsiu. Trečioji operacija na, greičiau ne operacija, o karinė misija, baigiama jai pasirenkti bei pradedama ją įgyvendinti, tai ES mokymo misija Somalija, ji bus dislokuota Ugandoje. Misijos tikslas - padėti apmokyti Somalio saugumo pajėgas, karinius rekrutus, jie bus atgabenti iš Mogadišo, juos patikrins Emison, jie bus nusiusti į Ugandą, kur šio šalies karinės pajėgos apmokė pakankamai didelis skaičius Somalio karių. Tokiu būdu stengiamasi sustiprinti Somalio karinės pajėgas bei užtikrinti, kad sustiprėtų Somalio pereinamoji vyriausybė misijos tikslas funkcionuoti kažkur metus, norima, kad būtų prisidedama prie kitų dviejų Somalio karinių junginių e, mokymų. Vieną karinių junginį sudaro tūkstantis žmonių, mokymai trunka šešis mėnesius, po to jie grįžta į Somaliją ir prisijungia prie šio šalies karinių pajėgų. Taigi du junginius norime apmokyti, kiekvienas sudaro po tūkstantį Somalio karių. E, kreipsime didesnį dėmesį į vadovaujančių karininkų bei jaunesniųjų karininkų mokymus, kad būtų užtikrinamas tinkra, tinkamas vadovavimas, e, ko anksčiau nebuvo. Taip pat stieksime mm, e, apmokyti e, kar, vykdyti operacijas miestuose, siekti užtikrinti geresnę komunikaciją bei perteikti žemesnio lygio karo lauko sugebėjimus. Ši operacija baigiama renkti. Tikimės, kad taryba palaimins jos pradžią jau šio mėnesio pabaigoje. Ugandoje jau yra nedidelė mūsų žmonių grupė, kuri rengiasi operacijai, kūrė infrastruktūrą bei rengėsi priimti didesnius e, Somalo karių skaičius. Taigi viskas jau prasideda. Pradinė, pradinis misijos pajėgumas Ugandoje bus dislokuotas e, balandžio viduryje, o visas operacijos pajėgumas bus pasiektas balandžio pabaigoje, gegužės pradžioje. Tuomet ir bus galima pradėti Somalio saugumo pajėgų apmokymus. Taigi mokymams vadovaus ir parengs Ugandos armija. Ji, e, ši šalis labai aktyviai dalyvauja Emison. ES instruktoriai padės Ugandos armijai ypač tose sritise, kur trūksta Ugandos armijai pajėgumo. Iš principo misija yra labai maža. Tai, pavyzdys, tai puikus pavyzdys, kai pakankamai mažas ES karių skaičius e, stipriai prisidės prie Somalio saugumo stiprinimo. 140 e, instruktorių ten turėtų nuvykti, bet ne visi vyks vienu metu, kadangi kai kurie instruktoriai e, apmokys e, mokys vienų sugebėjimų, kiti kitų pajėgumų. Pradėsime nuo puskarininkių ir jaunesniųjų karininkų mokymų, po to perėsime prie aukštesnio lygio mokymų. Taigi šią mokymo misiją vadovau, misijai vadovaus Ispanijos pulkininkas. Ispanija yra pasiryžusi prisimti didžiausią atsakomybę tarp tai vadovaujančią valstybę nare. Aš tikrai didelėme skaičiuje operacijų dalyvavau. Kiekvieną kartą, kai e, atsiranda kažkokia vadovaujanti valstybė narė, tai stipriai padeda susidoroti su įvairiomis smulkiomis problemėlėmis, e, kurios kartais gali sukliudyti sėkmingai operacijos eigai. Čia Ispanija daug prisidėjo ir leido sėkmingai planuoti operaciją. Uh, Norėčiau dar pakalbėti apie kit, keletą kitų sričių trumpai, o paskui galėsim pereiti prie jūsų klausimų. Pirmiausia, dėl tų kitų sričių ir ką juose daro ES ir misijos. Pirmiausia, svarbu yra atlikti vertinimą, strateginį vertinimą ir paskelbti iš ankstinius signalus, kai tai yra reikalinga. Mes dirbame nuolatos šiuo klausimu, žmonių grupė, kuri šiuo klausimu dirba. Mes darome tai, kas yra e, reikalinga. Yra planuojamos žvalgybos tarnybos, analizuojama informacija, dalyvauja žvalgybos tarnybų atstovai iš visų valstybių narių ir tuomet galima rinkti ir apibendrinti tą informaciją. Viskas ES veikia žymiai geriau, kai, viską, kai procesas yra Um, organizuojama koordinuotai tarp civilinių ir karinių struktūrų. E, tas bendradarbiavimas yra tikrai būtinas. E, prie to prisideda taip pat ir, e, kaip jau sakiau, žvalgybos struktūrų atstovai ir dėl to tas bendradarbiavimas tampa vis sklandesnis, kadangi koordinavimas yra sklandesnis. Lietuvis generolas vadovauja žvalgybos struktūrų E, tai struktūrai, jis baigė tarnybą kitą savaitę ir galiu pasakyti, kad tikrai darbas vyksta sklandžiai, nes e, žvalgybos ir vertinimo gebėjimai buvo stiprinami visą, laiką, visą šį laiką ir bendradarbiavimas tarp karinių ir civilinių struktūrų tik gerėjo. Didelė dalis e, personalo rengia įvairias koncepcijas mes tuomet galime misijas ir operacijas vykdyti jomis remdamis žymiai sklandžiau. Yra visa eilė to. Aš paminėjau tik keletą jų, kadangi e, kiekviena iš jų yra labai sudėtinga ir e, detalių būtų pernelyg daug. Mes siekiame turimas koncepcijas peržiūrėti ir jas atnaujinti. Viena iš jų yra greitas reagavimas, greitas atsakymas. Buvo daug kreipiama dėmesio per pastarasias e, dvi šalių kadencijas per e, Ispanijos ir Švedijos pirmininkavimą, kalbant apie uh, tas operacijas, kai tenka reaguoti mušiu. Tiek ministerijų lygių, tiek kitais lygiais buvo pareikšta įvairių iniciatyvų šiais klausimais, ypač pirmininkavusi Švedija siūlė uh, toms kovinėms grupėms koordinuoti pačių įvairiausių iniciatyvų, kurios pasirodė esančios tikrai efektyvios. Mes pasiekėme darbo pagerėjimo ir tas progresas tebe vyksta ir dabar. Ypač greičiau planuodami e, tų e, kovinių grupių intervencinės operacijas, kai tai yra reikalinga. Mes būtinai pasimokysim iš to, pasimokysim iš to e, ko, ką patėmė Haitie. Mes turime kuo greičiau sugebėti įvertinti mūsų tų minėtų grupių pasirengimą ir gebėjimą veikti geriau planuoti jų veiklą. Jūrų saugumas yra dar vienas rytis, kur darbo vyksta daug šiuo metu. Mes e, žiūrime, kokia yra koncepcija jūrų saugumo, ES gynybos agentūra. E, e, turi penkis viceadmirolus, jie turi parengti e, dokumentą apie jūrų e, priežiūrą ir e, šiai agentūrų ir sekretu, agentūrų sekretoriatui tenka daug darbo. Jūrų saugumo srityje, kaip jau sakiau, dirbama daug, siekiam, e, buvo siekta daug padaryti pirmininkaujant Švedijai ir Ispanijai. Tai yra daug tų koncepcijų naudojama jau dabar ir siekiama išsiaiškinti, kaip būtų galima geriau pagerinti e, turimus pajėgumus ir, ir resursus e, saugumo operacijoms įgyvendinti. Mes turime pasižiūrėti, kokie yra mūsų gebėjimai ir kokius valstybės narės gebėjimus turi parengusius, pavyzdžiui, spręsti problemams viduržėmio jūroje. Mes turime neužmiršti, kad dauguma operacijų, tos priežiūros operacijų yra daugia nacionalinės. Arba e, tos operacijos, kurias vykdo kokios nors organizacijos besiremenčios labai sudėtingomis sistemomis ir techninę įrangą. Mums labai svarbu uh, užtikrinti, kad tos C SDP, taip vadinamos operacijos, vyks sklandžiai. Da, tos operacijos vyksta už ES ribų, ne ES. Ir mes turime išsiaiškinti per artimiausius metus, kaip geriau pagerinti tuos turimus gebėjimus. Ir turime išsiaiškinti, kokie tai gebėjimai turi būti, kaip geriausia jos, jais pasinaudoti. Jūrų sienos yra E, mūsų sienos, kurias taip pat vert, e, yra reikalinga saugoti, nors jos yra jūrų sienos, nesausumos. Kalbant apie Agdalantos operaciją, reikia pasakyti, kad e, ta e, gynybos sąranga, kurią parengė per 67 metus karinė agentūra, yra labiau sutelkta į sausumos e, plotų apsaugą ir karinės operacijos, kurios buvo e, vykdomos, buvo sausumos operacijos. Tačiau e, karin, ir čia reikia pasakyti, kad e, karinis vadovavimas šioje srityje vyksta tikrai gerai. E, tačiau netaip gerai viskas vyksta, kalbant apie jūrų operacijas. Mes taip pat iš šito padarėme reikiamas išvadas, e, dirbome penkiomis svarbiausiomis kryptimis, stengiamės pasimokyti iš Atalantos operacijos, kad būtų galima ir kitas operacijas vykdyti sklandžiai. Ir ne tik E, jūrų apsaugos rytyje, bet ir kitose srityse. Tai štai, tai yra dar viena darbų sritis, e, kuriuos dabar dirbame. Dar lieka nemažai darbo, siekiant pagerinti informacinių technologijų sritį, pagerinti taip pat karinio vadovavimo sistemas. Visą tai apima e, keitimasi informacija, įskaitant ir vaizdinę, tarp Briuselio ir e, tų karinių padalinių, kurie veikia konkrečiose vietose. Taip pat svarbu pasinaudoti civilinėjomis priemonėmis ir jų ir karinėmis priemonėmis. Svarbu, kad komunikacijos srityje, kai kalbame apie šio tipo operacijas, būtų vystomos ne tik karinės operacijos, bet ir kitos uh, sritis, civilinės sritis, kurios gali padėti karinių operacijų sėkmiai. E, galbūt nuo to išauks operacijų kaina, galbūt reikės daugiau laiko įvairioms priemonėms parengti, bet tai yra reikalinga. Ir dar šiek tiek e, vienas kitas žodis apie partnerystę. Mes negalime apie tai kalbėti, nekalbėdami apie ES ir NATO santykius. Nenorėčiau kalbėti čia apie šių santykių politinius aspektus, nes dar tebelieka tam tikrų sunkumų, kurie yra puikiai žinomi. Tačiau, tačiau mes turime tam tikrus susitarimus ir aš palaikau kontaktus su NATO nuolatos pagal atliekamas pareigas ir galėčiau pasakyti, kad tie kontaktai su NATO yra pakankamai labai tiksliau vaisingi ir tikrai teigiami. Vykdydami Atalantos operaciją mes tikrai bendradarbiavome labai sklandžiai su NATO ir ne tik su NATO, bet ir su kitomis karinėmis organizacijomis. E, operacija vyk, operacijos e, ir kitos vyko sklandžiai bendradarbiaujant tokios, kaip pažaltėja Bosnijoje. Mano vadovavimas personalas nuolatos susitinka su NATO personalu. Mes norime įsitikinti, kad tas darbas, kurį mes dirbame ES, nedubliuoja to, ką daro NATO. Mes tai darom tam, kad galėtume pagerinti savo darbo kokybę, pakelti jo lygį. Mes nepamirštame, kad Turime likti autonomiški priimdami sprendimus ir nuo NATO, ir nuo kitų karinių organizacijų. Aš e, vis tik norėčiau pridurti, kad darbo santykiai yra tikrai geri ir nėra jokios įtampos. Ar tai galėtų būti geriau, galėčiau pasakyti atvirai, žinoma, galėtų tie santykiai būti ir dar geresnė, tačiau darbo srityje problemų nesutinkame. Problemos daugiau yra politinio lygmens, o ne darbinio. Santykiai su ES gynybos agentūra. Aš irgi pasakyčiau, kad jie pagerėjo. Kartais e, darbuotojai vienos ar kitos struktūros tengiasi projektus visus e, lyg laikyti savo nuosavybę, pasilaikyti savo, nelabai gal jais dalintis. Tai yra šiek tiek natūralu. Jeigu matote, kad žmonės sugalvojo kažkokį projektą, dirbo prie jo, tai logiška, kad jie jį laiko savo. Tačiau galėčiau pasakyti, kad mm, santykiai tarp ES gynybos agentūros ir mano vadovaujamo personalo yra žymiai geresni dabar negu prieš trejus metus. Aš manau, mes e, tiesiog e, turime pasirinkę tuos žmonės, kuriuos turėjom pasirinkti, nes juos domina tas bendradarbiavimas, juos domina darbas, kurie dirba. Bendradarbiavimas su jungtinėmis tautomis. Čia Norėčiau paminėti e, operaciją Čede. Vėlgi, darbiniai santykiai buvo tikrai puikūs, karinių požiūrių pirmiausia. Bendradarbiavimas, tarpusavio sąveika buvo tikrai skrytis, kurio viskas vyko sklando teisinių sunkumų, kilo tam tikros frustracijos dėl to, iškilo finansinių sunkumų. Ir aš manau, kad finansiniai sunkumai buvo svarbiausia kliūtis, tačiau karinės rytie bendradarbiavimas buvo tikrai labai geras. Mes aišku, nesame patenkinti tą pateitimą, kokia jinai yra. Dar netgi praėjusią savaitę aš susitikau su atstovais iš New Yorko, kurie atvyko tiesiog patikrinti su manim kartu ir su kitais asmenimis iš sekretoriato ir įsitikinti, ar mes pasimokėme ko nors iš Čado operacijos ir ar teisingas išvadas esame iš to padarę. Ir dar pabaigai. Norėčiau tarti keletą žodžių dėl institucijų ir valdysenos. Es galiausiai generalinis štabas sumažėjo, tai jūs galbūt nustebins. 200 žmonių jame dirba iš pastaruoju metu. Iš operacijų Konge Mes šio bei to pasimokėme, mes tai vadiname Visbateno pamokomis. Valstybės narė suteikė ES pajėgoms tam tikrą mandatą atlikti karinių operacijų ten planavimą. Tačiau ES žygius papildė dar dešimt papildomų karininkų Mes stengiamės bendradarbiauti su jais, parengėm geresnį planą, parengėm iš ankstinius planus ir operacijas galėjom geriau suplanuoti. Tai buvo tikrai puikus sprendimas ir įrodyma, įrodymas to buvo to, kad mūsų tie parengti planai e, e, buvo patobulinti. Čado operacijose ir Atalantos operacijose tikrai viskas įvyko labai sklandžiai, lygiai taip pat kaip ir mokymų operacijos Somalija. Ir dar mes galėjome civilinio planavimo struktūrai suteikti taip pat daugiau pagalbos. Žodžiu, visa tai buvo atlikta sklandžiai. Paskutiniai pasikeitimai yra, kaip jūs žinote, CNPD. Um, ehm, e, pasikeitimai. Pone Anu vadovavo šiai struktūrai. 14 žmonių iš karinio štabo buvo perkelti į CNPD. Tai padėjo pirmiausia skaičiumi padidinti karinį personalą. Mes čia dėl to sus, dėl šių pasikeitimų sustarėm patys. Mes e, atsisakėme poros svarbių dalykų, tačiau pasustiprinome ten, kur reikia planavimo gebėjimus. Norėčiau pasakyti, kad džiaugiuosi tuo, kad ES e, karinis personalas sudaro reikiamą kritinę masę, kad galėtų tinkamai numatyti karinės užduotis ir operacijas ir jas planuoti. Mums dar reikia e, stipresnio planavimo direktorato, kuris galėtų planuoti krizių valdymo uh, E, klausimus. Tačiau manau, kad svarbiausia yra dar šešis mėnesius stebėti situaciją ir išsiaiškinti, kokie poreikiai tebelieka svarbiausi. Ir galiausiai išorės veiksmų tarnyba e, taip pat yra svarbi struktūra. Buvo nuspręsta, kad toje tarnyboje dirbs ir karinis personalas. Tačiau situacija pasikeitė, sprendimas buvo priimtas kitoks. Kaip žinote, mes žinome, kad vyriausioji įgaliotinė skiria daug daugiau dėmesio e, pačiai struktūrai tos tarnybos, tačiau karinis personalas į šį darbą taip pat yra įtrauktas. Štabas bent jau tame planavimo darbe dalyvauja. Dėkuoju uždėmesi. Thank you, General. We'll get the question now. Ačiū dabar klausimai. Pirmiausia, suteiksiu žodį kiekvienos frakcijos atstovams. Ponas Galeris. Ja, uh, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Um, General Leakey, ich möchte mich uh, nach Ihren drei. Ačiū. Tik ponė Lykį norėčiau padėkoti Jums už tos trejus metų, metus darbo. Ačiū, kad Jūs atvykdavote, atvykstate už labai profesionalų, kompetitingą reikalo išmanimą Mm, reikalų pristatymą. Manyčiau, kolegos iš jūsų mm, suteiktos informacijos daug sužinojo, pasimokė, tai padėjo mums primti sprendimus. Mane sudomino jūsų mintis, kad vykdant operaciją Atalanta vyksta daugia šalis bendradarbiavimas ir kad jis vyksta sėkmingai trys skirtingos organizacijos, Kinija kaip ketvirtoji neoficiali dalis nuolat kartuoju, kad reikia bendradarbiauti, tačiau mes norėjome vengti reikalų duplikavimo, kalbam konkrečiai apie NATO ir ES, Tačiau jeigu tiek NATO, tiek ES planuoja tą pačią operaciją, tai yra klasikinis e, reikalų dubliavimas. Gal ateityje reiktų kažkaip kitaip pasielgti. Generolas Bontežija, pasitraukdamas iš savo posto, atvirai paragino sukurti operacijos operacinį centrą, kad būtų galima vienoje vietoje planuoti skirtingos operacijas, siekti jų vykdymą. Kokia yra jūsų nuomonė dėl to, ypač po to, kai baigėte savo kadenciją, galite gal laisviau pasisakyti, mane domina jūsų nuomonė. Būtų galima pagalvoti, kad ir be to būtų galima apseiti, nes bendradarbiavimas vyksta sėkmingai. Kitas klausimas dėl to, apie ką jūs nekalbėjote, daugiau apie politinius sprendimus norėčiau prabilti. Mes turime labai ambicingus pajėgumų tikslus. Ketvirtaisiais metais apibrėžėme, ką norime pasiekti iki dešimtųjų metų. Klausimas, kokia yra dabartinė situacija pajėgumų sustiprinimas priimtas 8 metų lapkritį taip pat čia įtrauktinas, ką mes jau pasiekėme, o kokios rytise dar mums reiktų padirbėti. Ačiū. Koleg, koleg Pasku. Well, thank you very much. Ponas Pasku, ačiū. Taip pat norėčiau Jums padėkoti už labai profesionaliai pristatytas temą, daug informacijos mums suteikėte. Tikrai norėčiau pradėti nuo to, kad palinkėti sėkmės per ateinančią savaitgalį vykstančias regbio varžybas. Tačiau mm, prieš perėdamas į politiką, jeigu turite tokių minčių, du kart pagalvokite, ar verta kištis į šitą sritį. Pažymėsiu, kad Atalantos sėkmės pagrindas yra gera žvalgyba, kadangi yra stebima, kaip yra planuojamas pirato operacijos, iš kokių paplūdimių jos pradedamas ir panašiai. Kaip jūsų manimų šis aspektas Toliau Somalio karinių pajėgų mokymai. Sakyčiau, kad čia mes sprendžiame tik tai pusę problemos, o kita svarbesnė problema Somalija yra šios šalies institucijos. Aš nežinau, ar jos sugebės pasinaudoti šiais puikiai apmokytais žmonėmis. Ši problema niekur nedingsta. Ir taip pat man smalsu, Kai piratai nuteisiami, kur jie atlieka savo bausmę? Ačiū. Koleg Butikovi. Thank you, Chair. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad tikrai gaila, man bent jau, kad jūs paliekate savo pareigas, nes mes uh, iš tikrųjų galėtume pasinaudoti dar jūsų patirtimi. Jūsų galėtumėte savo, matyt, pomėgiams skirti daugiau laiko, tas pareigas paliekate. Tačiau, kol priimsite šį sprendimą, palikti savo pareigas. Jūsų pastabos man e, sudaro galimybę irgi klausti ir sužinoti šio bei to daugiau. Pirmiausia, kad dėl Atalantos. Sutinku su jūsų vertinimu, operacija buvo sėkminga. Klausimus turiu du. Kai dėl bendradarbiavimo su tokiamis šalimis kaip Indija ir Kinija, jūs jas paminėjote, tai yra tas bendradarbiavimas, kuris vystosi sėkmingai. Ar matote kitų regionų ar kitų tikslų, kur bendradarbiavimas būtent su tokiais partneriais galėtų būti variantas ES. Dar vienas dalykas, kai dėl civilių dalyvavimo jūs minėjote, tai koks jų yra vaidmuo priimant sprendimus, kai tenka juos priimti. Ir dar vienas dalykas – Ysom. Kaip jūs žvelgiate į šią misiją? Valstybės narės turėtų prie šios misijos prisidėti nežinamų savo indėlį. Gal galėtumėt pasakyti, kaip jos ketina tai daryti ir kokiu atsargumo priemonių mes imamės, kad nepakryptų įvykiai kita krikme. Mes galime, aišku, treniruoti karius. Ir gali atsitikti taip, kad tie treniruoti kareiviai nueis tarnauti kokiam nors karo lauko vadui visiškai neplanuotai. Ar yra įmamasi kokiu nors atsargumo priemonių, kad ES mokesčių mokėjimų pinigai nebūtų išvaistyti veltui. Kaip Jums atrodo, Jūs kokios didžiausios sėkmės yra pasiekusi? Kai dėl bendradarbiavimo su NATO, aš manau, kad Jūs pastebėjote, kad kalboje karinėje akademijoje sausio mėnesį e, ponė Clinton, valstybės sekretorė, kalbėdama apie būsimą Europos saugumą, nepaminėjo CSDP visai. Susidaro įspūdis, kad NATO nemato, kad ši struktūra galėtų vaidinti kokį nors rimtą vaidmenį. Ar jūs irgi taip pažiūrite šią, šią, šią situaciją? Kokia būtų jūsų nuomonė to klausimu? Kolegtano. Uh, thank you, Chairman. Uh, General Leakey uh, over here. Um, on Atalanta, um, I noticed that the... Dėl Atalantos. Prieš tapdamas kariškiu, jūs mokėtės Kembridže. Gal galėtumėt pasakyti, kaip keitėsi situacija šalyse ir kokios buvo jų pozicijos įvairiais klausimais, pavyzdžiui, kovojant su piratavimu. A, mes regis turėjom ilgą laiką teisinį vakumą, nežinom, ką daryti neturėjom rinka, tinkamos infrastruktūros. O dabar randasi bendradarbiavimo su tokiomis šalimis, kaip, pavyzdžiui, Kenija, kai stengiamasi tom šalims padėti, padėti joms kurti savo administracinius gebėjimus. Svarbu, kad būtų galima tinkamai kovoti su piratavimu ir pačioms šalims pas, pasidė, padėti pasirengti tą daryti. Kai dėl Al-Qaidos, jūs žinote, kad organizacija veikia aktyviai ir e, ši organizacija pinigų prasimano imdama uh, išpirkas. Ten patenka ir kareiviai, kuriuos apmokome mes už savo mokesčių mokėtojų pinigus į Al-Qaidą. Tai klausimas irgi, kaip spręsti šią problemą. Kai dėl Somali, kaip ir kiek yra plėtojamas saugumas šioje Afrikos zonoje. Mes teikiame mokymo pagalbą ir klausimas, kaip ta pagalba yra priimama, kaip federalinė vyriausybė žiūri į tą pagalbą, būtų gerai turėti garantijų tam tikrų. Ir turiu dar vieną klausimą, į kurį nelabai tikiuosi atsakymo. Aš šiek tiek skeptiškai žiūriu į bendros užsienio ir saugumo politikos koncepciją. E, kaip jums atrodo, Galbūt ne kažkokie nepriklausomi judėjimai galėtų e, arba nepri, neutralios šalis galėtum padėti mums bendradarbiauti su mumis, nes pavyzdžiui, tokios šalis kaip Indija, regis, neturi jokių problemų bendradarbiauti su jumis ir joms sekasi sėkmingiau vykdyti tas operacijas. Dažnai tos neutralios šalis pasirenka veikti po NATO vėliavą. Jūs turbūt pastebėjote, kad vienos ar kitos šalis renkasi vienas ar kitas operacijas ir tai taip pat padeda išvengti dubliavimuose. Aš pastebėjau, kad jūs neseniai mokėtės kalbų, kokių kalbų pastaruoju metu jums teko išmoktyti, išmokti. Ar anglų yra darbo kalba įgyvendinant bendrą Europos saugumo ir gynybos politiką? Ar galėtumėt pakomentuoti Kaip dažnai jūs susitinkate su su kompetentingų struktūrų vadovais. Gal tai, tai yra gener, NATO generalinis sekretoriatas ar ir jo atstovai, kaip dažnai vyksta tie sustikimai. Ačiū. I'm not sure whether I should say thank you, but out of politeness I will. <laughs> Na, aš nežinau, ar turėčiau padėkoti, bet kadangi esu mandagus žmogus, tai padėkosiu. Ačiū. Iš daug ko galima pasirinkti, gal pradėsiu nuo ES centrinės būstinės, karinės būstinės sukūrimo. Tas galėtų apskritai visoms mano pastaboms tiesa, kad visi Britai, kai jie gims tą a, a, pri, pri, a, iš karto gimdami e, tampa euroskeptikais. Aš esu euroskeptiškas ir nevengiu tą pripažinti dėl įvairiausių priežasčių. Toks esu. Per pastarosius trejus metus mano euroskeptiškumas sumažėjo, žinoma, euroskeptiškumą dar galima pagrysti įvairiausiamis priežastėmis, tačiau būtent BSGP srityje esu mažiausiai euroskeptiškas ir gal pabandysiu vėliau paaiškinti, kodėl. Tačiau pradėkime nuo karinės vadavietės. Turėtume suvokti, ko mums reikia planuojant ir rengiant karinės operacijas. Tai reikia gerai apmokytos, gerai struktūruotos operacinės vadavietės. Šiuo metu turime tokių vadaviečių keletą. Šiaip operacijos metu Berlin Plus e, vadavietė puikiai pasiteisinę, Potsdamas, Northwoodas mm, šios vadavietės taip pat įrodė, kad yra naudingos. Mes galime jas suvienyti, papildyti, e, juk yra dar tušių kambarių, juos reiks tik valyti, reiks pastatyti kompiuterius, viskas brangiai nekainuos. Tikrai nekritikuočiau, jeigu bent viena iš šitų operacinių vadaviečių, ypač uh, gerai, kad Atalantai vadovaujama iš Nordfudo, kadangi uh, ši vadavietė Junktinėje karalystėje buvo tradiciškai karinė jūrų laivyno vadavietės, gerai išmano karinio jūrų laivyno ypatybės, todėl ten yra tiesiog neįtikėtinai malonu dirbti. Visą tai leidžia uh, rotuoti žmonės per įvairias vadavietės, tai uh, personalui suteikia puikias galimybės mokytis ir jie sužino daug daugiau nei vien per tušius mokymus. Taigi vadavėtės dirba puikiai. Kyla klausimas, ar mums reikia taisyti tai, kas nėra sulūžę. Taigi, ar reikia keisti kažką, jeigu viskas veikia gerai. Taigi mes turėtume daryti taip, kaip patarė mm, specialioji įgaliotinė. Jeigu mes galvosime apie vadavėtę, vertės sukūrimą. Taigi, kokie minusai? Mums reikia didelio pastato, reikės darbuotojų, kokios didelės turėtų būti. Vieni sako, kad užteks tam tikro pagrindo 60-80 žmonių, o jeigu reiks vadovauti daugiau ne vienai operacijai, a, a, gausite pastiprinimą, tačiau visa tai panašėja į dabartinę situaciją. Jeigu mes norime visiškai veikiančios operacinės vadavėtės, kuri galėtų atlikti pačias įvairiausias užduotis, sparčiai reaguoti pavojus, mokyti ir taip toliau. Taigi reiks 200 ar net 800 žmonių. Ir iš kur šitie karininkai atsiras trumpalaikėje ir vidutinėje perspektyvoje, kai šalyse kariniai biudžetai mažinami. Kai kas tikina, kad jei NATO restruktūrizuosis bei ištiesins savo vadovaujančią grandinę, tai iš NATO ateis papildomų sutaupytų lėšų ir visa tai suteiks tą, ką suteikia mm, ką, tai, apie ką rašo visi vadovėliai, taigi daugia šalia patirtį. Pereisiu prie pono Tanok klausimo. Taigi BSKP naudinga. Jūs atkreipė dėmesį į teisingą aspektą, kad BSGP gali užpildyti e, tuščią nišą rinkoje ir tą nekartą jau padarė. Pavyzdžiui, ekspedicija į Čadą be uh, tikrai būtų neįvykusi, jeigu ten būtų dalyvavusi NATO. NATO dėl politinių priežasčių negalėjo ten vykti, jungtinės tautos ir jų misija buvo atmesta Čado, taigi tarptautinė bendruomenė e, sakė, kad mums reikia imtis veiksmų Čade, kitaip Darfūras persikels į kaimininę šalį. E, mes turėsime milžiniškas politinės bei saugumo humanitarinės problemas Čade, todėl reikia imtis aktyvių veiksmų. Tarptautinė bendruomenė paž, pažymėjo, kad net JAF, nors ir nežino to vienintelio telefono numerio, vis dėlto siuntinėjo elektroninius laiškus ES ragindama imtis veiksmų, o ES turi e, politinį vadovavimą, turi. Mm, mažai, tikrai mažiuką karinį štabą. Jeigu mes palyginsime tai, kad 167 Europos kariniam štabe dirba mm, žmonių, taigi tiek ten dirba karininkų, e, tai tikrai pigus, pigi institucija 500 milijonų turinčiai valstybių sąjungai. Taigi 177 kūrė milžinišką vertę ir sugebėjo vadovauti operacijai Čede bei užpildyti nišą rinkoje operaciją Atalanta. Ar tai turėjo būti NATO ar ES operacija? ši operacija NATO nekainavo nei vieno papildomo žmogaus, nes ten viskas jau yra sukurta. Jie turi tam tikrą komandinę, hierarchinę struktūrą, tai kažkiek kainavo Europos Sąjungai 114 papildomų žmonių buvo pasilgta, pasitelkta, tačiau 114 žmonių vadovauja kariniai jūro operacijai bei suteikia šiai operacijai papildomą dimensiją. Tai yra pakankamai pigu. Sakyčiau, tai tas pats, kas skraidyti EasyJet, atsižvelgiant į ES biudžetą. 114 žmonių, ten esantis laivai yra tie patys, nesvarbu ar NATO, ar ES, ar karinė jūrų koalicija juos nusintė, tačiau mes turime tam tikrą skėtinę struktūrą ir įtraukime Indiją, Kiniją, Japoniją, Rusiją, padedame bendradarbiauti visoms šalims tokiu būdu kuris nebūtų buvęs įmanomas, jeigu tam būtų vadovausios kitos organizacijos. Aišku, aš nenoriu diskredituoti NATO. Kai kurios šalis tikrai nenorėtų dalyvauti Europos e, Sąjungos operacijoje. Todėl NATO komandinė struktūra hierarchija leido toms šalims dalyvauti šioje operacijoje. Taigi, jei NATO ir ES dalyvavimas nėra darbų dubliavimas. Priešinkai, sakyčiau, tai vienas kitą papildantis dalyvavimas ir dalyvavimas sukūręs e, milžinišką vertę mažiausiamis sąnaudomis 114 žmonių. Na, jeigu e, Europa negali savo to leisti, tai nežinau. Taigi, ar mums reikia didelės vadavitės Briuselėje, Reiktų gerai viską apsvarstyti bei neskubėti. Daug ką reikia aptarti prieš priimtą, priimant sprendimą. Teisingai buvo pasakyta, kad reikia tyrimą atlikti. Pirmiausia, reikia pasirinkti visą apimančią strategiją. Kokia ji turėtų būti? Ar iš tiesų suvokiame, ką reiškia karinės civilinės operacijos, kokie yra reikalavimai keliami e, tokių operacijų komandiniai struktūrai, kaip jos turės būti integruojamas. Egzistuoja kelios filosofijos sekretorėtėje e, NATO ir kur kitur. Du mano, kad reikia e, atskirti komandinės struktūras, nes kariškiai ir civiliai ateina iš kitingų pasaulių, todėl negalima visko sumaišyti. Todėl prieš pradedant kurti bendrą vadavietę, turime suvokti, ko mes norime, koks bus jos tikslas ir kiek mes daug pasieksime, ypač dėl karinio civilio bendradarbiavimo. Toliau dėl pajėgumų. Aišku, trūkumų yra. Maničiau, šiandienos diskusijos turėtų mm, šiek tiek atnaujinti, patobulinti prioritetus, pagrindinius tikslus. Žinoma, nuomonės skiriasi, tačiau aš, kadangi baigiu kadenciją, tai galiu sauliaisti asmeninę nuomonę išsakyti. Žinoma, reiktų tuos tikslus peržiūrėti bei atnaujinti, tačiau atėjus tinkamam laikui. Maničiau, jog būtent dabar kai kas galėtų mums priversti susimastyti. Nėra tikslo iškerti naujo tikslo, nepasiekus senojo ar nepilnai jį pasiekusi. Turėjome pagalvoti, kokia bus ateities konfliktų priežastis, koks bus konfliktų pūjbudis. Pažvelgęs į kai kurių valstybių narių karinės paėgas, man, matau, kad ten dar vyksta reformos, bandoma prisitaikyti prie naujo konfliktų pobūdžio, ką ES darys po 10-20 metų reikia tokiais atstumais galvoti, ar mums reiks laivų, lėktuvnešių, naikintuvų, kokios karinės technikos mums reikės. Todėl turėtumėme pasimokyti iš Irako, Afganistano, Balkanų. Turėtumėme pagalvoti apie kokius pajėgumų poreikius tai leidžia mums galvoti. Taigi, ar viskas turės būti daroma koordinuotai ir atskirai, ar civilinis karinis komponentai turėtų būti atskirti, ar suvienyti, ar juos aš vis įmanoma atskirti. Kitas aspektas - ekonominė krizė, gynybos biudžetai artimiausių metų, netgi vidutinėje perspektyvoje vargiai išauks, ar vertėtų išsikelti naują tikslą, naujų ambicijų Nežinau. Toliau NATO strateginė koncepcija. Reiktų pažvelgti, mm, kokios yra NATO ambicijos. Jeigu mes norime vienas kitą papildyti, tai turime tą daryti labai atidžiai bei suderintai. Todėl prieš skubant išsikelti tikslus turime panagrinėti ką daro NATO ir nebūtinai tik NATO. Jungtinėse tautose vyksta tam tikros koncepcijų reformos. Todėl, kai tarptautinė bendruomenė reformuojasi, tai prioritetinių tikslų keisti gal nereiktų. Kaip viskas vyksta? Aišku, pajėgumo trūkumai egzistuoja. Neižvelgiu jokių milžiniškų pagerėjimų, bet situacija po truputį tobulėja. Net ir ekonominiai sunkumai paskatino kai kuriuos žmonės pagalvoti, kaip reiktų geriau dalintis, taupyti, susivienyti. Pavyzdžiui, strateginiai pajėgų judėjimai oro, taip pat Europinės karinės grupės, visa tai yra keičiama ir reformuojama. Toliau Atalanta žvalgyba ir sėkimo pajėgumai, viskas tikrai naudinga, nenoriu daug kalbėti apie žvalgybą, kadangi operacijos vyksta, tikrai žvalgybinė informacija duoda milžiniškos naudos, jeigu pasakysiu, kad 60 piratų sučiupome, nuskandinome nemažai piratų laivų, visa tai yra susiję su žvalgybinė informacija. Ypač norėčiau pagirti karinius jūrų, karinius, karinius jūrų laivyno oro patrulius. Mes regime, kaip yra sėkmingai bendradarbiavime taktiniu lygių šiame karinių veiksmų teatre keičiamasi informacija, nukreipiam vieni laivai į tam tikrus tikslus ir panašiai. Mokymai Somalija. Sutinku su pastaba, kad e, Atalantoje, Atalantos operacija ir taip pat mokymas tų kariškių turi e, padėti išspręsti kai kurias problemas, tačiau visų esminių problemų Somalija neišspręs nes problemų ten yra daug, jos yra įvairialypės ir prie jų reikės dirbti dar ilgiau. Ne man reikia komentuoti šios tos dalykus, tačiau yra daug projektų, kuriuos finansuoja Europos Sąjunga, vyksta įvairios veiklos susijusios su Somaliu. Europos komisija taip pat numatė skirti labai nemenką finansavimą Somalijoje. Man atrodo, 87 regės individualūs planai, projektai yra gyvendinami Somalija su Somaliu. Mm, regis supratimo tikrai ne, netrūksta ir pažangos po truputėlį pavyks pasiekti. Man atrodo, dėl tos grandinės, dėl politikų ir kariškių santykių. Aš manyčiau, kad yra tikrai svarbu bendradarbiauti visiems kartu. Pamokos iš Atalantos iš bendradarbiavimo su kinais, japonais ir taip toliau e, buvo puikios pamokos, nes pamatėme, kad prie e, BSGP operacijų gali prisidėti ir kitos šalis. Tačiau Atalantoje pasirinkta šitą praktiką nėra kažkas naujo ir negirdėto. Manyčiau, kad mane galėtų papildyti ir kiti kolegos, man rodos, bosniniai beveik 40 valstybių prisidėjo prie Bosnijos problemos sprendimo. Jų buvo visokių, jų buvo ir net ne ES narių, ir ne NATO narių. E, jų buvo tikrai iš, iš visur. Tai reiškia, kad trečiosioms valstybėms atveriamos bendros saugumo ir gynybos politikos operacijos yra jau girdėtas ir žinomas dalykas. Netiek plačiai apie tai kalbama, tačiau Rusija taip pat čia de įnešė savo indėlį nes e, būtent ten e, buvo Rusija pateikė reikalingus reiktasparnių, buvo galima taip pat užtikrinti geresnę evakuacijos operacijos, buvo galima greičiau reaguoti ir logistikos prasme Rusija taip pat suvaidino reikšmingą vaidmenį čia. De. Kai dėl Somalio saugumo pajėgų, kurios mes treniruojame perbėgimo į priešo stovyklą, taip sakant, taip tokia rizika išlieka. Mes ją žinom. Vienas iš tų dalykų, kurio, kurį pabrėžė valstybės narės, vykdant šią operaciją, buvo štai koks. Kiekvienas kiekvienas darbas yra atliekamas, kiekvienas žingsnis į priekį žengiamas, siekiant užsitikrinti, kad tokių perbėgimų nebus. Mes mokame e, auga jau nuo pat mokymų pradžios busimiesiems saugumo pajėgų nariams, kad jie žinotų ir įsisamonintų, kad pradėję dirbti savo šalies labų, jie gaus algą. Man atrodo, Taip pat finansavimas savo čia įneša ir jungtinės valstijos. Kai grįžo iš Mogadišo, jungtinių valstijų atstovai taip pat priėmėsi pareigojimus pateikti 50 procentų uh, grinų pinigų, kurių dėka būtų galima sumokėti atlyginimus saugumo pajėgų kariams. Man rodos, atsiranda šiek tiek daugiau optimizmo šioje srityje. Brus, Briuselėje vyko konferencija prieš metus, kur buvo tariamas į ką daryti ir buvo kalbama apie tai, kad būtų galima panaudoti kitur nepanaudotas lėšas. Mes e, priėmėme reikiamus sprendimus ir man atrodo Somalio saugumo pajėgų žmonės gaus atlyginimą ir tai yra geras dalykas. Na, e, šiaip e, Mogadiše vaikščioti su grinais pinigais yra šiek tiek rizikinga, ypač jeigu vaikštė su lagaminu tų grinų pinigų. Tačiau tai, turime neužmiršti, kad grinais gauti algą ten, tenykščiai mėgsta ir tam reikia numatyti tam tikrus mechanizmus, siekiant užtikrinti, kad atskiri žmonės saugumo pajėgose, tų saugumo pajėgų atskiri nariai gauna atlyginimą. Lygiai taip pat ir su policijos atlyginimais. Vėlgi, buv, žmonės buvo samdomi pagal sutartis ir reikėjo, e, buvo įdėktas, kai reikėjo mechanizmas, kurio dėka buvo galima išmokėti atlyginimus žmonėms, kurie dirba tą konkretų saugumo įtikrinimo darbą. Dar porą dalykų. Somalio saugumo pajėgos, kai grįžta, kai grįž atgal, Junisom padės jiems mokytis toliau. Ugandoje tos pajėgos įgyja patirties, o paskui tie globėjai E, toliau jais rūpinasi ir jie, kai turės vėl grįžti į Mogadišą, jiems e, jų atžvilgių bus vykdoma labai rimta stebėsenos veikla, siekiant užtikrinti, kad viskas vyksta sklandžiai. Emisom stebės, kaip samdomi žmonės, kurie nori būti apmokyti ir dirbti saugumo pajėgose. E, ne tik Ugandos piliečiai nori tą darbą atlikti, bet iš ten resursų žmonių išteklių yra gaudama daugiausia. E, siekiama sukurti tokias pasab, pa, pajėgas, kurios galėtų sustiprinti vyriausybės veiklą ir ją paremti. E, reikia, kad būtų remiama Somalio vyriausybė. Ir Ugandos, e, Ugandoje pasamdyti žmonės gali padėti tai atlikti. Vyks taip pat ir antras stebėsenos etapas, tada, kai jau tie pasamdyti žmonės atvyksta į Somalį. Stebėsena siekiant įsitikinti vėlgi, kad viskas vyksta sklandžiai ir svarbiausia, kad nebūtų pažeidinėjamos žmogaus teisės, kad visi žinotų, kad mes nemokom savo būsimų saugumo pajėgų karių pažeidinėti žmogaus teisės. Bendradarbiavimas tarp NATO ir bendro saugumo ir gynybos politikos struktūrų yra svarbus dalykas. Bendradarbiavimas su jungtimis valstybėmis apskritai taip pat tai yra dar vienas aspektas. Mes jau kalbėjome, kad Somalio e, stažuotojams, tie, kurie ruošiasi tapti saugumo pajėgų e, nariais, e, Junktinės valstijos įsipareigoja rasti lėšų mokėti atlyginimams. Junktinės valstijos taip pat įsipareigoja tiekti uh, ir kitokią e, paramą rūbais, e, įrangą ir panašiai. Tai nebuvo viena šalis sprendimas, tai buvo nuspręsta glaudžiai bendradarbiaujant mums visiems. Tai buvo padaryta už praeitą gal savaitę. Buvo siekiama e, susitarti tarp Ugandos atstovų, ES atstovų ir Junktinių valstijų galėčiau pasakyti, kad tai yra pirmas toks tiesioginio bendradarbiavimo pavyzdys tarp ES ir jungtinių valstijų. Teisinė spraga dėl piratų persekiojimo yra kitas klausimas, kurį išgirdau. Man atrodo, negalima sakyti, kad egzistuoja koks nors teisinis vakumas. Ne. Daugelį valstybių narių ES to vakumo nėra. Tačiau, sakysiu, a, išsireikalauti, kad tie piratai būtų atvežti čia. Ir niekas nenori ES, kad auktų Somalio diaspora. Aš manau, nesažininga būtų sakyti, kad Kenijai trūksta resursų, nes komisijos atstovai turėdami galimybę pasisakyti, kad e, lėšų yra skirima daug, kad būtų galima sustiprinti Kinijos teisminę struktūrą ir penitencinę struktūras tie piratai, kurie yra teisiami, kurie Kenijoje yra kalinami, jie ten turės ir likti bausmių atlikti. Ir ten stengiamės užtikrinti, kad standartai būtų atitinkami. Kai dėl išpirkų, kurias bando susirinkti piratai, norėčiau pasakyti, kad e, žvalgybos duomenų nėra labai daug šią temą e, Puntland e, administracijos atstovai taip pat pateikė nelabai pilną informaciją. Kai kas pateko į žiniasklaidą, tą informaciją pateikė nevyriausybinės organizacijos. Buvo išsakyta tam tikrų pamastymų, kad renkami pinigai kartais patenka į e, tų sukilėlių rankas. Tačiau mes neturime akivaizdžių įrodymų, kad tokie dalykai vyksta ar nevyksta. Žvalgybinių patvirtinimų jokių neturime. Puntlande, Somalija. ES politika yra remti Somalių vyriausybę ir stengtis valdyseną uh, užtikrinti iš Mogadišo visose šalies regionuose vienodą. individualius valstybės narės e, reiškia savo paramą kai kurios Puntlando e, administracijos struktūroms. Mes su jomis palaikėme karinius e, kontaktus, todėl kad būtent ten dažnai prišvartuojami yra mūsų kariniai laivai. Ten yra, tam uoste stovi nemažai žvejybos lais, laivų, tačiau nebūtinai juose vaikšto žvėjai. Ar žvėjės labai dažnai tuos laivus vartoja tie, kurie nelegaliai gabena žmonės. E, mes turime palaikyti su jais santykius ir Kodėl? Todėl, kad valstybės narės, kai kurios vykdo dvišalės programas, e, siekdamos vėlgi e, vykdyti jūrų išteklių apsaugos įvairios programas ar stengdamosis apmokyti jūrų sienos sergėtojus. Na, nenorėčiau leistis į prancūzų kalbos subtilybės. Suprantu, kad visi prancūziškai kalba taip gerai kaip ir aš, tiesa gal ir ne, bet uh, norėčiau konstatuoti, jog Moljero kalbos greuti čia tikrai neturiu jokių ketinimų. Na jeigu jūs pareikalausite, kad kalbėčiau vokiškai, tai aš taip pat sugebėsiu tą padaryti. Aš susitinku su NATO atstovais kartą ar du kartus per savaitę. Ir oficialiai, ir neoficialiai generalinius sekretorius mačiau, bet du kart šią savaitę. Norėčiau pasakyti, kad kontaktai yra nuolatiniai, jie yra reguliarūs. Ir dažniausiai tie kontaktai yra neformalūs, tačiau rezultatų gaunama apčiuopiamų. Dėkoju. Unfortunately, we have to unfortunately you have to stop at quarter past seven so i will ask one minute Taigi laikas visiškai baigėsi, taigi po vieną minutę kiekvienam iš jūsų kolegos, mūsų vicepirmininkas dabar. Ačiū, norėjau pasiklausti šio beito apie talantą, bet jau daug sužinojome apie tai. Taigi trumpas klausimas apie Bosniją ir Hercegovinoje, ten vykstančią operaciją. Mes susitikome prieš keletą dienų prieš Ispanijos gynybos ministrę. Ji papasako apie diskusijas tarp gynybos ministrų šią temą. Kai kurie mano, jog situacija yra pakankamai gera ir leidžia baigti operaciją dar šiais metais bei pakeisti karinę misiją, mokymų misiją. Ar sutinkate su tokia nuomonė? Ačiū. Pone Gomes. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau paprašyti jūsų papasakoti apie mm, misiją Bisau Gvinėjoje. Ir mm, nieko nežinome, kas vyksta toje šalyje, jau mums tai labai įdomi e, problema, kadangi ten yra narkotikų tranzito centras, stiprus organizuotas nusikalstamumas. Toliau norėčiau paprašyti m, mm, e, pakalbėti apie tam tikrus BSK, BSGP pajėgumų limitus ES viduje veikiant. Kaip tai e, suderinama su tarpusavio pagalbos taisykle, kuri įtvirtinta Lisabonos sutartyje. Be to, kaip mes sugebėsime tokiu būdu tvarkytis su įvardintais pavojais. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs kalbėjote trumpai apie BSGP bei planavimo direktorato santykius, kai kurie parlamente, tam tarp ir aš sausį ponė Eštont parašė laišką, kadangi e, mūsų kelia susirūpinama dabartinė e, sudėtis, pavyzdžiui, integruoto strateginio planavimo e, departamentas, kuris šiuo metu yra kūriame, kūriamas, žinome, jog ten daug aukštų pareigūnų yra atėję iš karinių struktūrų. Tačiau mes čia daug kalbame tiek apie karinės, tiek apie civilinės operacijas. Ir dauguma darbuotojų ten yra civilių. Ar jūs manote, kad tokia situacija yra tinkama, gal reiktų geriau diferencijuoti ten dirbančius žmonės, ypač atsižvelgiant į tai, kad aukšti pareigūnai ateina iš to pačių karinių politinių sluoksnių. Jeigu mes norime dėti akcentą ant civilinių misijų, tai reiktų keisti situaciją. Todėl būtų man čia įdomi jūsų nuomonė. Ir ar reiktų krizių valdymo ir taikos stiprinimo departamento išorės tarnyboje. Ačiū dabar, ponas Erinhauser. Ačiū, trumpas klausimas. Jūs kalbėjote apie e, bendradarbiavimo EDA dabar dirba prie tam tikrų karinių prototipų, e, kaip vyksta darbai ir ar jie baigsis sėkmingai. Ponas Paleckis. Dėja, pono Paleckio dabar nėra salėje. Ačiū, ponė generolė. Mm daug įdomų sužinojome. Jūs žinote, kad tenka man grįžti prie piratų, kadangi ši tema labai aktuali. Gal galite e, pakomentuoti, ar vyksta bent kažkoks e, bendradarbiavimas su Somalio valdžios struktūromis? Labadiena. Norėčiau užduoti E, tokį klausimą, kuris jau kaip ir buvo užduotas. Pirmiausia, norėčiau kai ką konstatuoti. Jūs eurospekt, euroskeptikas, mes euroentuziastai. Kadangi situacija tokia, tai galime ramiai visi miegoti. Noriu, kad tie, kurie save laiko europiečiais, galėtų taip pašnekėti kaip ir jūs. Poetas Mačado, ispanas, viename eilėrištyje pasakė, kad nėra kelio. Kelią galima susirasti tik tais einant, tik tais ieškant. Manau, kad ta e, politika, Europos politika ir yra tokia politika, kurią kūrėme ieškodami. Šiandieną diskutavome su anglų generolu, o prieš dešimt metų tai būtų visai neįmanoma padaryti, nes tikrai neįsivaizdavome, kad parlamente galėtumėm spręsti gynybos klausimus ir kad tai yra ES kompetencijos klausimai. Taip kad, kaip matome, einame keliu, ieškome ir tą kelią surandome. Taigi, čia pirmas mano pasisakymas buvo ne klausimas. E, dar norėčiau, čia jūs pagiriu ir dar norėčiau padėkoti už tai, kad tokios įdomios ir naudingos informacijos visiems suteikėte. Um, thank you. Uh, well, thank you for, uh... Dėkoju. Kai dėl Bosnios ir Hercegovinos, manyčiau, kad na, klausimas jau nebėra karinis ten, reikia baigti tas operacijas ten. Vyksta karinis vertinimas. Mes galime pasakyti, kad kariškiai savo darbą ten jau padarė. Kariškiai turėjo išsikėlę tam tikrus tikslus, juos pasiekė. Tačiau vertinimas dabar yra toks, ar tebe reikia ten kariškių, kad būtų išlaikytas stabilumas tokioje vietoje, kur politinio stabilumo dar stinga. Bet tai vėlgi čia yra ne karinis, o politinis vertinimas. Kad dėl Gvinėjos bisavo. Maničiau, kad tai yra tokia valstybė, kur vyko rinkimai, žudinės, ir vyko visokie supurtimai, kur nežinau, ar galime kalbėti apie didžiulį skirtumą, koks su, su tuo, kas yra dabar ir kas buvo anksčiau. Manyčiau, kad skirtumas vis tik egzistuoja, nes vyriausybės nariai, oficialūs asmenys e, turi sutikti su siūlymais vykdyti reformas. Tai, aš manyčiau, yra žingsnis pirmin. Dabar diskutuojamas pasiūlymas yra toks, kiek ilgai ir kaip giliai ES ir toliau rems Gvinėja Bisau projektus. Manau, kad skirtumas vis tik yra, tačiau sunku yra dirbti šalyje, kurią daugelis apibūdina kaip labai nestabilę šalį, kur, uh, kur labai nestabili padėtis. Taigi, tiek norėčiau pasakyti kai dėl jūrų klausimo. E, tai ir dėl operacijų už ES ribų e, solidarumo ir tarpusavio pagalbos nuostatos buvo minėtos. Jeigu aš teisingai prisimenu, vyriausioji galiotinė sakė, Strasbūre praėjusią savaitę savo baigiamosiuose pastabose, kad mums, necituoju jos, bet bandau perteikti, ką jinai sakė, kad mes turėtume labai atsargus būti, kad neatsirastų dirbtinių sienų, e, ribojant, kas yra ES vidus, o kas yra jos išorė. Man atrodo, mes ilgą laiką žinojome, štai ką. Mes žinojame, yra, kokios yra saugumo problemos. Ar pirmiau, mes turime atsakyti į klausimus, kas yra karinis saugumas. Pavyzdžiui, kibernetinės atakos, ar tai yra karinė problema, ar kitokia programa. Jeigu tomis programomis, tomis atakomis naudojasi e, organizuoto to nusikaltamumo struktūros, kokio tipo tai yra problema. E, jūrų saugumos rytyje sunkumų yra, todėl kad labai dažnai tas pats turtas yra naudojamas labai skirtingiams dalykams. Aš tikiuosi, kad tas projektas dėl jūrų apsaugos bus įgyvendintas. Ir kad tai bus naudingas dalykas tiek ES viduje, tiek išėlėje. Tačiau klausimas yra toks, kaip mums pavyks visą tai įgyveninti. Lisabono sutartis čia gali padėti. E, bent jau organizacinių požiūrių. Ir aš manau, kad sunkumų anksčiau buvo daugiau, dabar turime apsispręsti, kaip įgyvendinsim. Ar e, bendroji saugumo gynybos politika yra pernelyg militarizuota? Manyčiau, kad kol kas per anksti būtų vertinti. O CNPD e, buvo įsteigta visai neseniai ir irgi vertinimus atlikti dar ankstoka. Maty, manyčiau, kad CNPD veikia šešias savaitės, tad su vertinimais palaukime. Kaip ir išorės veiksmų tarnyba, tai yra nauja struktūra, pati savaime CNBT stengiasi dirbti su kitomis struktūromis. Ji būtina bendradarbiauti su kitomis E, struktūromis e, pačiu skaidriausiu ir suprantamiausiu būdu. Krizės valdymo instrumentai yra ypatingai svarbus. E, išorės veiksmų tarnyba taip pat atlieka reikšmingą darbą ir šiuo požiūriu su komisija ir valstybės narių indėliu bus galima daug ką nuveikti. Manau, kad labai svarbu yra turėti kompetentingus žmonės, pavyzdžiui, E, planavimo skiriams trūko kvalifikuotų žmonių, tačiau e, priėmėm, kad ir tokį sprendimą, kaip priimti civilius žmonės į karinės struktūras, kad būtų galima tinkamai projektus parengti ir juos valdyti. Aš nežinau, ar galėčiau atsakyti jūsų klausimą dėl per didelio militarizavimo ar ne. Maničiau, kad viską turėtume vertinti holistiškai, turėtume vertinti visumą, o ne atskirus elementus. Dėkoju. Dar, ar mums reikia generalinio direktoriaus taikos sustarimams įgyvendinti? Aš esu kariškis ir galiu pasakyti štai ką. Mažiausiai tai noriu karo. Per didelis militarizmas nėra geras dalykas. Aš manyčiau, kad svarbiausias dalykas įtvirtinant taiką yra prevencija. Turime užtikrinti, kad bus organizuojamos įvairios misijos, tokios kaip, e, pavyzdžiui, Somalija, kur mokomi žmonės vietose. Jeigu kariškiai gali prisidėti prie saugumo struktūrų mokymų, prie policijos apmokymų ir panašiai, tai yra tikrai labai geras dalykas. Visą tai yra taikos įtvirtinimo žingsniai. Ar tai būtų šalis, e, kurios pergyvena karinį konfliktą, ar tai yra šalis po konflikto. Svarbiausia, mums reikia, kad būtų įtvirtintas stabilumas visur, tačiau iki tol, kol pasiekėme stabilumo, dar svarbiau yra įtvirtinti taiką. Ir mes turime čia e, būti ryštingi ir aktyviai dirbti. Headphones on too late. I was trying to listen in German and English. All I got was the word prototypes, but I missed the word. What was it prototypes of? If you just tell me, I'll. Atsiprašau, gal ne iki galo išgirdau jūsų klausimą.